Good afternoon, colleagues. Uh, if you agree... Kolegos, laba diena. Siūlau pradėti popietinę mūsų šiandienos darbų dalį. Devintasis darbo tvarkės punktas informacija apie apsilankymę Budapešte ir Vienoje. Norėčiau priminti, kad įtirė dešimties narių delegacija lankėsi Budapešte ir Vienoje šiuo metu spalio 28 ir 30 dienomis. Pagrindinis vizito tikslas - apsilankyti Europos inovacijų ir technologijos institute ir taip pat žinių bei inovacijų centre jie įsikūrė Budapešte ir Vienoje apsilankimo tikslas susijęs su nesenai komisijos pasiūlytų EIT reglamentu. Delegacijai vadovavo kolegė Karvalijo ir ji mus informuos apie vizitą. Jeigu bus daugiau vizite dalyvavusių dalyvių, kurie nori pasisakyti, tai mielai suteiksiu žodį. Prieš suteikiant žodį poniai Karvalio norėčiau šiltai pasveikinti grupę lankytojų. Jie yra ponios Karvalio svečiai, atvykę iš e, Portugalijos pietų, Algarvės regiono. Sveiki atvykę. O dabar žodis poniai Karvalijo, informuokite mus apie apsilankymą Budapešte ir Vienoje. Ačiū ponė pirmininkė. Mes lankėmės iš pradžių Budapešte, po to Vienoje. Vizito tikslas buvo pirmiausia apsilankyti EIT. Nepaprastai įdomus vizitas, kadangi mes turėjome uh, galimybę padiskutuoti su įvairiais, įvairaus lygio EIT darbuotojais, susitikome su valdytojų tarybos nariais, EIT direktoriumi, nuolatiniais darbuotojais ir taip pat su KIKS susitikome ir su atskirais KIKS lygio atstovais – nariais, vadovais, partneriais. Nežinote, kad kiks sudaryti iš skirtingių lygių. Mus priemė labai šiltai visos struktūros, kuriuose lankėmės. Buvo proga atvirai padiskutuoti su visų lygių atstovais nuo EIT struktūrinių darbuotojų iki eilinių mokslininkų bei nuolatinių darbuotojų. Ačiū jiems visiems ir labai dėkui visiems, kurie atvyko į mūsų diskusijas, atsakė į mūsų visus klausimus. Džiaugiamės konstruktyviu ir atviru požiūriu, kurio pasižymėjo diskusijos. Surinkome tikrai daug svarbios informacijos iš pirmųjų rankų, taip sakant. Ypač tai buvo naudinga e, visiems e, nariams, aišku, tiems naudingiausia, kurie dar nebuvo tiesiogiai su EIT susidūrė iki šiol. Aš dar norėčiau skirsti du teigiamus aspektus. Galim pasidžiaugti tuo, kad pamatėme EIT sugebėjo įveikti administracinės problemas, apie kurias kalbama buvo 16 metų auditorumo ataskaitoje. Tai mums kėlė, kėlė nerimą, mes sugebėjome aptarti tas problemas, bei e, mums buvo aiškiai parodyta, kad problemos įveiktos, prasidėjo naujas etapas EIT darbuose Mums taip pat padarė didelį įspūdį turinys ir rezultatai pristatyti kai kurių kiek ir jų partnerių. Energetikos kiek, klimato kaitos kiks, žaliavų kiks perskaitė labai įdomias prezentacijas. Padiskutavome tiek su CEO atstovais, tiek su ekspertais. Tuo pat metu nustatėme kai ką, kas tikrai bus svarbu mūsų pranešimuose ir kas bus ypač aktualu ponė Matijas, kuria čia mūsų viena iš pranešėjų. Būtent geresnė geografinė pusiausvėra privaloma užtikrinti ir čia dar reikės pasitemti, taip pat geresnė uh, pusiausvyrą žinių trikampyje, akcentuojant švietimą bei sinergija su regioniniais fondais turi būti gilinama, jos jau yra per vietinius kiks, bet tą sinergiją būtina plėtoti regioninių fondų pagalba ir ypač reikia kurti sinergiją su su kitomis Horizontas 2020 dalimis šiandien ir ateityje e, su Europos horizonto programa, kad nebūtų šie veiksmai izoliuoti nuo kitų darbų, kurias atlieka komisija mokslinį tyrimų ir inovacijų srityje. Taigi čia reikėtų daugiau bendradarbiavimo tarp EIT ir likusios horizonto dalies Tai svarbiausias mintis po mūsų vizito. Jis pasitarnaus mums kaip puikus pagrindas rengiant pranešimą ir diskusijas apie EIT. Labai ačiū, sveikinu, kad vizitas tikrai toks sėkmingas, porą trumpų pasisakymų. Kolegos, jeigu apsiribotumėte vieną minutę, būtų puiku. Pone Lietau Markė, aš prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį labai trumpai. Aš galiu tik pantrinti kolegijai ir man teko garbė bei malonumas dalyvauti šioje išvykoje. Aš išskirčiau tris dalykus, keliančius man susirūpinimą. Kiks tvarumas, pirmasis jų gyvavimo etapas artėja prie pabaigos, tačiau iki šios dienos nenumatyta jokių naujų finansavimo galimybių pasibaigus tam pirmajam etapui. Taigi šį elementą turime turėti galvoje. Antras dalykas, pernelyg susitelkiama ties kai kuriomis es valstybėmis narėmis, steigiant naujus kiks, reikia atsižvelgti, kad tai, tai nesikartotų ir galima keisti situaciją egzistuojančiose kiks. Ir trečias, sakyčiau, pasiūlymas, ne kritika, reikėtų kiks koordinatorius sušaukti į vieną posėdį Mums, kaip parlamentarams, buvo tikrai įdomu padiskutuoti, tačiau šią galimybę turėtų gauti ir kiti parlamentarai, kadangi kalbama apie labai svarbę mūsų darbotvarkės dalį, būtent skaitmeninė darbotvarkė ir kova su klimato kaita. Ačiū. Dabar žodis ponui Pekarinen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pasisakysiu gimtają suomių kalbas. Luktelsiu sekundėlę, kur, kol visi užsidės ausines. Ačiū, aš nedalyvavau išvykoje į Budapeštą, tačiau norėčiau pasakyti porą žodžių. Pirma, Manau, kad nepaprastai svarbu tai, kad mes turime bendradarbiavimo platformas, kur, kuriuose susibūrė aukšto lygio įmonės, mokslininkai, žmonės galintys taikyti pačią naujasią technologiją ir tie žmonės susibūrė iš visos Europos. EIT ir buvo sukurtas egzistuojant tokiam poreikiai susiburti bei sukurti galimybę apjungti žinias ir žinojimą. Problema Europoje yra sukurti naujus e, komercinius produktus, pasinaudojant mokslininkų išradimais. Kol kas tai neveikė, o EIT sprendimai yra pakankamai geri, jiems patikėtus uždavinius institutas įgyvendina tikrai neblogai, tačiau norėčiau pasidalyti keliais pastebėjimais. Man svarbu, kad tiek EIT, tiek KIC ir tiek KIKS veiksmai būtų tinkamai prižiūrimi, reikia tinkamo administravimo būtų apie šitą, tačiau Reikia, kad būtų dirbama visoje Europoje arti verslo. Ir antras dalykas, tokios platformos turi egzistuoti, žinoma, kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau kartu reikia ir europinio lygio sprendimo. Paskutinis pastebėjimas, kaip jeigu teisingai supratau, trečiasis horizonto ramstis būtent skirtas EIT ir KIKS. Tuo pat metu aš tikiu, kad šio, šis institutas yra tikrai svarbus. Diskusijoms buvo numatytos penkios minutės, jau baigėsi skirtas laikas, kolegos labai trumpai kolega iš APS. Ačiū, aš tiesiog norėjau pritarti poniai Karvalijo, mūsų pranešėjai, lankiausi Vienoje, Budapešte. Man labai patiko tie susitikimai su mokslininkais, inovatoriais, EIT darbuotojais. Mane teigiamai nuspre, nustebino visų tų kiek įvairovė. Sakyčiau, tai tikrai žada daug, pradedant darbus prie EIT Ačiū. Ir dabar kolegė Buntik, prašau, taip pat trumpai kaip ir jūsų kolega. Jūsų ataskaitos ketvirtajame puslapyje sakote, kad kai kurie kiek CEO skeptiškai žiūri tam tikrus EIT pasiūlymo dalykus. Gal galite pristatyti išsameu, iš kur tas skepticizmas yra bejonės? Ačiū. Mm. Dar kažkas nori pasisakyti? Tiesą sakant, mes visų vadovų, kiks vadovų, CEO arba jų atstovų prašėme išdėstyti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo. Šiaip didelių skirtumų nebuvo, pozicijos neįsiskiria, keletas smulkmenų. Pavyzdžiui, dėl švietimo jie sutinka, kad galima daryti su švietimu daugiau, tačiau norėtųsi, kad švietimas būtų neatsiejama kiks veiksmų dalis, o ne kažkas izoliuoto nuo mokslinių tyrimų ir inovacijų darbo. Tai pirmas elementas. Ir antra, labai nerimaujame dėl kiks tvarumo. Tie trys kiks kurie pradė, pradėjo veiklą nuo pat pradžių e, klimato, skaitmeninis ir energetikos. Jie nežino, kuom baigsis e, palaipsnis e, finansavimo mažinimas, ką numato komisija, kokias tai pasiekmes žada. Kartu išreikštas susirūpinimas dėl biudžeto, biudžeto eilučių paskirstimo. Kaip suprantama, biudžetas ir finansavimas iš jo prasidės nuo nedidelių sumų ir auks. Jų tai nelabai tenkina, jie norėtų pradėti nuo didesnio biudžeto, kuris mažėtų laikui bėgant. Tai buvo svarbiausia mintis. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į kai kurias nukrypti leidžiančias nuostatas, kurių jau nebėra naujajame komisijos pasiūlyme, tačiau šios nuostatos e, jiems yra aktualios. Ir manau, kad nagrinėjant ir reglamentą netrukus mes apie tai ir padiskutuosime. Ačiū labai. Dabar einama prie 10.11 punkto padiskutuosime apie IT paketą. Two reports, two Du pranešėjai ir, ir suteiksiu jam žodį kiekvienam penkioms minutėms. Toliau išklausysime šešėlinių pranešėjų. Po dvi minutės jam bus skirtas. Tie, kurie atsakingi už abu pranešimus, galės kalbėti keturias minutės, bet visgi reikia turėti mm, omenyje, kad turime valandą dešimt tam, kad mm, spėtumėm aptarti visą darbo atvarkį. Na, įsamaties visų pirma. Pranešėja dėl mm, Europos informacijų technologijų instituto peržiūrėtos versijos à minha colega e amiga Graça Carvalho pela apresentação que fez. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti Marijai Karskavalio už uh, misijos į Budapeštą ir vieną pristatymą. Deja, negalėjau dalyvauti, tačiau šiais klausimais dirbome labai glaudžiai. Ir uh, mes ketiname siekti sinergijos tarp strateginių inform... inovacijų technologijų e, e, ir EIT, nes tai yra visiškai suprantama. Reikia atsižvelgti, žinoma, į reglamento taikymo sritį ir todėl norėčiau sutelkti dėmesį į keletą mm, momentų, galbūt kolegos pratęsiu e, mano pasisakymą, gal e, sutels dėmesį kitus klausimus. Visų pirma, reikėtų kelti klausimą dėl parlamento vaidmens turint omenyje recast, e, peržiūros procedūrą, kurią taiko komisija dėl strateginės darbo tvarkės, dėl inovacijų ir EIT. Aišku, kad e, planai turės poveikio plačiau ir vertinant e, numatytą recast tvarkaraštį, tai akivaizdu, kad turėsime tais lausmais rimtai padirbėti. Vienintelis būdas užtikrinti, kad parlamentas irgi būtų įtrauktas į šį procesą, yra uh, galvoti apie šio rykast tvarkaraštį, nes pagal programą pasakyta, kad EIT turi būti sąjungos programa, o ne horizonto Europai dalis. Tai reiškia, kad tuomet komisija turėtų didesnę kontrolę ir žinoma, po septyniarių metų laikotarpio reikia užtikrinti, kad mūsų vaidmo būtų stipresnis. Kitas momentas tai skaidrumas. Kai pirmą kartą kalbėjome šio klausimu, tai jau buvo paminėta ir, ir šyri taip pat apie tai buvo kalbama. Taigi, kalbant apie EIT ir kiek gal pernelyg kai kuriais atvejais viskas yra sutelta tam tikrose keliose valstybėse. Reikėtų didesnio atvirumo, ypač kalbant apie kiks. Uh, Ir reikia užtikrinti, kad būtų pridėtinė vertė užtikrinta ypač jau dabar egzistuojančių partnerystų atveju. Ir EIT turi būti labiau decentralizuotas ir kitą veiklą apimti taip pat. Tad reglamente reikia galvoti apie aiškius e, kriterijus dėl paskirstimo, dėl kiek centrų, mazgų e, ir konkursų, kad jie būtų tikrai atviri ir skaidrus. Žinoma, būtina atsižvelgti į kompetenciją, bet ne vien kartais um, matome, kad yra pernelik didelė koncentracija ir tai galbūt nėra visuomet pagrysta. Aite. Yra a, labai gera idėja ir, ir todėl tikrai nėra prasmės riboti šios veiklos. Na, tai kol kas viso potencialo dar nepasiekė ir todėl, galvojant apie rikast, reikia planuoti tam tikras priemonės, kad būtų galima užtikrinti ir stebėsenos darbą geresnį, ir um, geresnę kiks kontrolę ir gal reikėtų numatyti trumpesnį įvertinimo laikotarpį, nes septyneri metai atrodo tikrai gal pernelik ilgas laikas. Aš žinau, kad man liko tik pusę minutės, tai gal tada dar paskutinis momentas toks, dar rašysiu, kad pirmininkas leisų man jį užbaigti. Aš norėčiau kalbėti apie darbuotojus, apie personalą. Mes žinome, kad Europos inovacijų ir technologijų institutas turi sugebėti sureaguoti, atsilaikyti prieš ateities iššūkius, o tam, aišku, reikia daugiau žmogiškųjų išteklių. Be to mm, yra iškilusi problema, kuri reikalauja e, skubaus išsprendimo, o tai yra spraga dabartinėme reglamente. EIT tai darbuotojų uh, Mm, kontraktai negali būti tesiami, kuomet jie pasibaigė. 20 metais tikrai nemažai e, darbo sutarčių užsibaigsis. E, tai tikrai reikia atkreipti dėmesį į tą klausimą reikast procese, kad būtų galima pratesti darbo sutartį su e, darbuotojais. Iš tikrųjų, tokias spragas reikia ištaisyti. Priešingų atveju ypač kvalifikuoti darbuotojai bus prarasti. Uh, ir tai vyks labai greitai. Ir e, iš ties yra ir daugiau labai svarbių momentų, kuriuos reikėtų aptarti peržiūrint šį reglamentą. Dabar lauksiu kolegų pasisakymą. Ačiū, ponia Varija Karvalio kuri atsakinga už strateginį inovacijų darbo atvarkę EIT 21-27 metams, kalbant apie Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimą. Prašom, jums penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Aš irgi gal kalbėsiu apie penkis pagrindinius momentus, kai, aišku, gal ir daugiau reikėtų aptarti, bet patys svarbiausi gal būtų penki. Ir jau tai paminėjau pristatydama mūsų misijos į Budapeštą e, ir vieną aptarėme. Taigi reikia kalbėti apie žinių trikampį, ypač reikia daugiau akcentuoti švietimo ir mokslo aspektus. AIT tai, pastaruoju metu įtin sutelkia dėmesį į verslumo inovacijų dalį, tačiau mažiau dėmesio yra skiriama kitiems trikampio kampams, tai yra švietimui ir mokslui. Mes galvojame, kad labai svarbu būtų stiprinti švietimo veiklą, Ir čia stebime tam tikrą suinteresuotumą, tačiau ta švietimo veikla, kuri jau yra paremta tuo, kas daroma esamuose kiks. Pavyzdžiui, absolventai, sakykime, pramoninės aplinkos, verslo aplinkos rytise, mm, ar kas susijęs su profesijų mokymu, bet visgi, kad tai būtų susijęta su e, paties kiek esminė veikla. Tai mes gal tokius pakeitimus siūlytumėm, vertinant komisijos pasiūlymą. Antras momentas, pratesiant tai, ką pasakė ponė Matijas, dėl, dėl skaidrumo ir atvirumo, mes galvojame, kad pirmi konkursai, kuriuos paskelbė EIT, jau buvo labai skaidrus. Tačiau vėliau proceso eigoje, kai. Mm, žinių inovacijų bendruomenės jau pradeda dirbti, įsibėgėja, ne visuomet toliau skelbiami konkursai irgi būna skai, visiškai skaidrus ir atviri. Tad reikia a, iš tikrųjų garantuoti, kad ir toliau skelbiami konkursai, sakykime, dėl partnerių ir panašiai būtų irgi skaidrus. A, ir atviri. Dabar dėl geografinės pusiausvėros aš gal kiek kitokią mintį išsakyčiau nei e, kolegė e, Marisa. Man atrodo, kad visgi kompetencija turėtų būti svarbiausias kriterijus. Tačiau žinoma, uh, mes turėtumėm kažkaip išlyginti ir tą geografinę pusiausvyrą. Net, aišku, jeigu kompetencija yra aukščiausiojo lygio, visgi reikia mm, stengtis kaip galima geriau apimti net ir tas mažas kišenės talentų, kur, kur, kur randame. Ir tikrai reikia užtikrinti daug geresnę geografinę pusiausvyrą, bet žinoma, kompetencija turėtų visgi išlikti vienu iš pagrindinių kriterijų. Ir čia aš kalbėčiau ne vien tik tai apie šalis, bet ir apie regionus, nes kai kuriais atvejais turime labai mm, kai kuriais atvejais, kai kuriuose regionuose labai sutelkta į tą veiklą. Aš taip pat mm, noriu kalbėti apie sinergiją, tai būtų kitas momentas, kurį noriu aptarti. Mes turime e, regioninių fondų panaudojimą in, intensyvinti EIT veikloje. Ir taip pat reikėtų kažkaip užtikrinti, kad EIT dirbtų su EC ir horizonto Europai kontekste. Ir mes jau kalbėjome su EIT ir rėsi, reikia užtikrinti, kad jie daugiau bendradarbiautų. Toliau finansinis tvarumas, tai yra labai svarbi taisyklė. Ir po 15 metų jau, man atrodo, kaip ir turėtų būti įmanoma jiem patiem išsilaikyti, bet visgi uh, matome kai kuriais atvejais nuo rinkos atitolusios veiklos ir kartais tos žinios, ta patirtis, kuri yra sukaupta ir ištobulinta, kaip ir prarandama, tai reikėtų užtikrinti visgi tą finansinį stabilumą, tvarumą. Ir paskutinis momentas apie naujus žinių inova, nauja žinių inovacijų bendruomenės, naujas kiks. Ir mes remiame tas mintis, tačiau visgi lieka neaptartas antras klausimas ir yra komisijos studija, kurioje yra iš, išryškintos tam tikros temos poveikio vertinimui ir vienas, viena iš temų Poveikio įvertinimo studijoje yra tai tikrai svarbi tema. Ir mes norėtumėm šešėliniams pranešėjams ir kolegoms pasiūlyti pasvarstyti tą klausimą, nes mes galvojame, kad tai yra labai svarbi tema Europai ir visam pasauliu. Tačiau tai to nesprendžia, tai, o tai yra klausimai susijęs su vandeniu, vanduo, jo trūkumas, kokybė, uh, E, upės, e, ežerai, vandenynai e, ir, ir taip toliau. Mes galvojame, kad viena kiek būtų svarbi tema, jau turime dėl energetikos, dėl maisto, dėl sveikatos kiek, o dėl vandens kol kas dar neturime. Tai būtų toks mūsų pasiūlymas, bet čia aš labai laukčiau kolegų minčių. Ačiū. Ačiū poniai Karvario, dabar šešėliniai pranešėjai dėl ponios e, visos Matijas Andrius Kubilius. Sanksalot. Uh, Ačiū. Kalbėsiu glaustai. Šis pranešimas dėl rengiamo reglamento yra lengvesnis dalykas nei EIT strategija, bet reikia svarstyti klausimą, ka, kaip mes vertiname EIT strategiją, jo, jos patirtį ir jos ateitį, ar pakanka to, ką komisija siūlo reglamente. Tai svarbiausias dalykas. E, man krenta akis keletas aspektų šalia to, ką pristatė ponė Karvalijo. Ir nežinau, ar reglamente yra atsakymas. Aš Aš esu naujas parlamente, bandau susigaudyti, kuo užsima Europos E, institut, technologijų institutas, manau, kad svarbiausia jo užduotis įgyvendinti kiks. Kalba eina apie jų plėtotę, bet man ne visiškai aišku. Tai bandymas sukurti e, tam tikrus branduolius. E, kaip, jeigu pažvelgtume, kaip inovacijos sukūriamos kitose srityse, tai per brandolius mokslas, akademinė bendruomenė ir verslas, e, šalia esančios struktūros. Ir jeigu skaitėte apie silikono slėnį, tikriausiai žinote, kad svarbiausia įstaiga ten buvo ta, ta vieta, kur visos novatoriškos idėjos gimsta, tai vietinis e, pabas. Ten vakarai susirenka žmonės e, ir keičiasi sumanimais, mintimis ir sukuria įdomių dalykų. Ir jeigu kuriame tokį kik tinklą, kuris apreipia visą Europą, tai man neaišku, kur tie brandoliai koncentruojami. Tai pirmas dalykas. Toliau, jei EIT skirtas kiks kūrimui ir jei teikiama finansinė parama startuoliams švietimui, Tuomet e, artėjame prie etapo, kuomet pirmieji trys kiksai e, turės būti peržiūrėti pagal ES finansavimo taisyklės. Aš kalbėjau su e, keliais jų atstovais ir man jie pasakė, kad jiems tikrai bus labai sudėtinga išgyventi be ES finansinės paramos. Man kyla esminis klausimas, ar tai reiškia, kad Europos E, technologijų instituto užduotis krei, kurti tuos e, kiks. Ar, ar tikrai tai, ta misija gyvybinga, nes tie tos sukurtos struktūros pačios savarankiškai neišgyvena. neišgyvena. Jeigu pasidomėsite akademinę literatūrą branduolių klausimų, pamatysite, kad svarbiausia išvada - sukurti branduolius, pasitelkiant administracinius išteklius ir galiojimus nėra geriausias būdas, jie ne visada išgyvena. Taigi galbūt pasiekėme tokį etapą, kur reikės labai aiškių atsakymų. Ar Europos e, technologijų institutas iš tikrųjų e, sukuria tai, ko mums reikia, tos brandolius. Kitas dalykas. Peržiūrės kai kurias e, anksčiau parengtas ataskaitas, matau, kad tie kiks nelabai įdomus yra stambiam verslui. Stambus verslas juose nedalyvauja. Kągi tai reiškia vėlgi? Pažvelkime į inovacijas, kaip jos sukūriamos per branduolius smulk, smulkiame versle arba stambiame versle. Nokia, Siemens, Ericsson, kai Nokia ėmėsi gyveninti novatorišką strategiją, e, didelės įmonės dingo iš Europos. Tačiau turime suvokti, kur yra mūsų problema. EIT turėtų tapti patrauklesniu stambiam verslui, nes be stambaus verslo dalyvavimo kai kurie iš tų projektų skirtų paremti inovacijas nebus sėkmingi. Ačiū, sako pirmininkas, Sotsdemų frakcijos vardu. A, a, med, abiem pranešimais pasisakys ponia Galvės Munijos. Kalbėsiu ispaniškai šią progą. Ačiū poniai Karvajo ir poniai Matijas už pasisakymus, prezentacijas. Pritarėme didžiai daugumai išsakytų e, komentarų ir dėl to, ką jos mano reikėtų tobulinti ir kas joms kelia susirūpinimą. Visų pirma, už pasiekti geresnės pusiausviros reikia e, žinių trikampyje. Ir čia sutinku su ponia Karvajo dėl švietimo ir mokslo. Ar š... reikia stiprinti e, mokslo ir švietimo dalį. Reikėtų geresnės geografinės pusiausvros, nes atvirai pasakius, e, kol kas čia yra disbalansas. Ir sutinku su ponia Karvajo ir ne visiškai su ponia Maties, kad E, kompetencija turi išlikti svarbiausių kriterijumi e, tame paskirsime. Tačiau reikėtų aktyvuoti mechanizmus, kurių dėka galėtų atsirasti iniciatyvos, atsirasti daugiau pasiūlymų, paraiškų, tas procesas būtų traukesnis. Ir taip pat reikia atsižvelgti į regionų skirtumus. Egzistuoja tas centrinė regioninė, valstybių regioninė ašis, kurios nėra labai aiškiai apibrašos. Galbūt vienose šal, vienos šalis reikia visa šalis e, nusipelno didesnio dėmesio, o kitose šalise tik tam tikrai regionai turėtų sulaukti didesnio e, dėmesio. Ir pažvelgsime, kur yra tie kiks. Matysime, kad kai kuriuose šalise e, yra regionų tankiai apgyvendintų, kurie nėra deramai atstovaujami ir kuriuose kiks nevykdo jokios veiklos. Ir tai, į tai tikrai reikia atsižvelgti. Trečias um, subalansavimo aspektas - tai lyčių požiūriu. Nes čia dar institutas turėtų daug nuveikti. Tiesa tai, kad institutas gyvendina iniciatyvas, kurių tikslas e, su, pasiekti pusiausvyrą lyčių požiūrių, tačiau dar tas tikslas nepasiektas. Perinu prie kito klausimo. Sutinku su ponia Matijas dėl to, kad turėtume gebėti išspręsti darbo Mm, jėgos problemą. Kalbu apie institutą. Jeigu norime skirti daugiau uh, išteklių ir, ir, ir jeigu norime, kad institutas auktų, plėstų savo veiklą, jam reikės daugiau darbuotojų. Ir mąstant apie tai, visiškai būtų nelogiška manyti, kad viską padarys labiausiai patyrę institutė žmonės. Reikia iškoti sprendimo, nes tai, tai nebūtų naudinga, jeigu tie žmonės e, viską vieni darytų, niekam nebūtų naudinga finansinio tvarumo aspektas. Žinoma, reikia dirbti ir šiuo klausimu, bet taip pat reikia suvokti, kad ne visi tie kiks yra vienodi. Nekalbu apie tai, kas pradėjo pirmas ar anksčiau, kas sukaupė daugiau patirties, pavyzdžiui, pirmieji atsiradė kiks. Tačiau ne visi, jie veikia skirtingose sektoriuose ir jų gebėjimai pritraukti investicijas yra nevienodi. Vieni sektoriai yra patrauklesni investicijoms nei kiti. Ir E, įvairovė, tų pačių kik struktūrų įvairovė yra aktualus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti. Ir galiausiai norėčiau paminėti naujas, naujus kiks žinių ir inovacijų bendrijas. Bendrijas Sevilijos e, E, institucija veikianti šioje srityje parengė apžvalgą apie tai, gali, ga, kur galėtų atsirasti nauji, naujos bendruomenės e, kūrybinės ir kultūros pramonėje. O kalbant apie, apie kitas sritis, pavyzdžiui, vandens, vandenynų, čia galėtume prisiminti ir horizontos, or, horizont, Europos horizonto programą svarbiausią tikslį, tikslą. Taip pat daugelįje Europos vietų yra svarbių iniciatyvų ir kai kurie regionai e, teikia iniciatyvas. Yra tokių regionų dalyvaujančių, kurie nėra tradiciniai, e, nėra tradiciškai dalyvaujantis regionai. Tai, ir tai iniciatyvos susijęs su socialiniais aspektais, pavyzdžiui, migracijos. E, integracijos ir tai galėtų tapti svarbiomis nuojomis rytimis. Tai svarbiausi pastebėjimai, pastebėjimai ir noriu pritarti kolegoms dėl to, kad institutas šiek tiek izoliuotai veikia vis dar, izoliuotai nuo, nuo, nuo bendros inovacijų strategijos ir kad turėtume dirbti labai rimtai, siekdami užtikrinti sinergiją, nes turime svarbę priemonę ir turime e, mąstyti, kaip geriausiai e, pasinaudoti juo. Ja. Ačiū. Renew frakcijos vardu ponas Ižabs, kuris var, kalbės ponios Solis Perės vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau visapusiškai paremti projektą ir pasisakyti už tai, kad būtų tęsiamas AIT darbas. Tačiau kai kurie iš minėtų klausimų uh, yra svarbus, tikrai svarbus ir, ir Renew frakcijai. Visų pirma, atvirumo klausimas tų žinių ir inovacijų bendruomenių. Prieš 11 metų buvo sukurtas Europos technologijų institutas, kuriam buvo kurio valdybai buvo sutikta didžiulė autonomija steigti tas bendruomenės ir pritraukti naujus partnerius. Jei norime įti priekin ir jei svarbiausias EIT tikslas e, - kurti Europos inovacijų erdvę. Jeigu tie kiks būtų atviresni naujiems partneriams, tai lab, būtų labai svarbu. Tai Todėl taip toks svarbus būtų EIT matomumas ir jo partnerių matomumas. Jeigu kas nors kreipiasi į Europos parlamento narius ir, ir, ir užveda kalbą apie EIT, žinau, kad daugel, yra daug kolegų, kurie dar nežino apie nieko apie tą institutą, nors žinau tai, kad jis gyvoja jau 11 metų, todėl jo matomumo klausimą reikėtų spręsti, kurinti e EIT inovacijų centrus valstybėse narėse. Ta svarsto komisija ir aš labai paremčiau tokį žingsnį. Toliau geografinė e, sklaida ir pasiskirstimas. Sutinku dėl e, kompetencijų kriterijaus, tačiau turime mąstyti ne tik apie ES inovacijų atvirumą inovacijoms, bet ir apie inovacijų patrauklumą, galimybę siekti inovacijas, inovacijų valstybėse narėse. Pagal komisijos naują pasiūlymą 10 e, procentų e, Dešimt procentų lėšų numatoma skirti EI, tai man atrodo, komisija tą siūlo, man atrodo, kad galėtų būti skiriama daugiau. Kolegos kalbėjo apie tų e, kiks E, finansinį gyvybingumą, apie tai, kad e, e, jie nebagaus ES finansavimo ir kad prasideda stebėsena. Finansavimas baigėsi po septyniarių metų. Galbūt reikėtų siekti, kad tos žinių ir inovacijų bendruomenės užtikrintų naudą Europos mastu. Kalbama apie bendradarbiavimo memorandumą. Klausimas, ką, ką tai reiškia, galbūt į, į strateginių inovacijų darbo tvarkę reikėtų įtraukti platesnį paaiškinimą ir konkretų paaiškinimą, kas yra tas memorandumas ir kokios teisės ir pareigos numatomos šitiems kiks po 2015. -ųjų naujieji kiks. Jau yra pasiūlymų dėl naujų kiks. Naujoje strateginėje darbo tvarkė, tai susijęs su kultūros pramonė. Mes nieko prieš tai, bet, bet 2025 bus sukurtas naujas dešimtas kiks. Būtų svarbu, kad procedūra būtų skaidri procedūra, kaip kuriami kiks, ar būtų, kokia būtų pasirinktas rytis - vanduo ar migracija. Taigi skaidrumas labai svarbus. Ačiū. So much, Mr. Ižaps. Uh, for... Ačiū, ponė Japs. Žaliųjų frakcija atstovauja tas pats kolega, e, ponas Buchner, yra šešėlinis pranešėjas abiem dokumentais, taigi žodis jums. Ačiū. EIT darbai, mano nuomonė, yra nepaprastai svarbus. Bandoma išlyginti trūkumus mūsų Europos mokslinių tyrimų struktūroje tiek dėl finansavimo, tiek dėl kūrybinės erdvės. Būtent dėl to yra taip aktualu pasirūpinti institutu, taip sustiprins mūsų inovacijos galę ateinančiais metais. Ir tam reikia pakankamo finansavimo. O čia jau mano kolegos sakė, kad reikia pakankamo finansavimo. Buvo paliestos problemos su institualizuotomis partnerystėmis bei Europos horizontu tokios partnerystės taps kasdienybę pagal naująją programą. Nesu tikras, ar tai atspindi tą ypatingą kiks pobūdį. Pavyzdys. Prielaida, kad 14 procentų valstybių narių turi dalyvauti partnerystėje, kai kuriuose sritise atrodo pagrista, tačiau tikrai ne visose. Aš pats vadovavau vienai Europiniai bendradarbiavimo moksliniai struktūrai kartais tokie pribojimai labai kliudo dirbti. Dar vieną elementą norėčiau pabrėžti naujųjų kiks atrankos kriterijai. Jie turi būti aiškus ir skaidrus. Ką tik kalbės kolega tą labai gerai išdėstė. Yra daug problemų, jas privalu spręsti. Aišku, reiks apsispręsti, kaip mes jas įveiksime. Ta darant reikia užtikrinti didžiausią skaidrumą, o kai jau išrinksime naujus kiks, negali jie likti kažkokią uždarą grupę, bet privalo galėti priimti naujų partnerių. Tai ypač aktualu vidutinėms įmonėms, mažoms įmonėms, kurios nebūtinai visą informaciją gauna e, nuo pat pradžių, gal jos įsisteigs tik tai vėliau, kiksams egzistuojant jau, tai reikia galėti joms prisijungti. Naujieji žinių centrai ekonomiškai silpniuose regionuose yra svarbi tema, bet, kaip sakė kolegos, daug svarbiau turėti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus. Taip jau yra, kad kai, kose, kai kuriuose regionuose atskiros mokslinio tyrimų sritis yra labiau išvystytos, į tą privalu atsižvelgti. Negalima užtikrinti, kad visur būtų e, vienodai, nebus įmanoma ir neduos tiek naudos. Ir galiausiai Europoje susidurėme su didžiuliais sunkumais siekdami savo pačių įsikeltų klimato tikslų. Mums privalu įvardinti tos klimato kaitos tikslus EIT misijoje bei tiksluose. Ir tas turi atsispindėti inovacijų darbo tvarkėje. Tvarumo principai privalo tapti verslo planų dalimi ir gauti ten didesnį svorį. Tokios būtų mano svarbiausios pastabos. Dėkui. Ačiū labai už jūsų komentarus. Dabar ID frakcija. Du šešiliniai pranešėjai po dvi minutės. Dabar žodis e, ponui Andrėja Karopo. Prašom. Ačiū. per ankstesnės diskusijas nepasisakiau, todėl dabar norėčiau padėkoti poniai Karvalijo, kuri vadovavo mūsų išvykai. Dvi dienas praleidome EIT ir nuolat dirbome, nebuvo laiko ilsėtis, išvyka tikrai pavykusi ir labai ačiū mūsų vadoviai dar kartą. Dabar dėl aptariamų dokumentų. atliktas tyrimas atskleidė tam tikrų spragų instituto darbe. O tų silpnųjų vietų šalinimo dokumente identifikuota taip pat, kad dar ne viskas padaryta. Taip, yra nuveikta, tačiau nepakankamai. Matome, kad susidaro toks uh, pusiau uždaras klubas ir tą reikia keisti. Atvirumas ir skaidrumas. Čia didžiausių pokyčių reikėtų. Dabar žinomumas ir matomumas. EIT kaip institutas sudaro įspūdį, kad nelabai ką veikia, nelabai kas ten vyksta, mažai dinamikos, Gal tai susiję su pačiu pavadinimu. Didžiuma kolegų, kai paklausime jūs, ar esate girdėję apie AET, atsako neigiamai. O pagalvokime, kokie atsakymai būtų mūsų valstybėse narėse ar regionuose. Akivaizdu, kad žinomumą EIT reikia didinti. Beje, prisimenant, ką šį rytį sakė generalinis direktorius Parkė, Europos horizonto priemonėje neliks klasterių minčių, bus norima dirbti labiau tarp sektorių, horizontaliai, tačiau aš nežinau, ar tai teisingiausias kelias. Kalbant apie pačius kiek, apie kūrybingus žmonės, tarsi norima koncentruotis ties konkrečiais sektoriais, bet nelabai žinau, ar tai tikrai atitenka horizonto tikslus ir siekius. Ačiū. Dabar Elena Lici, kita ID frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad buvo pristatyta EIT darbo tvarkės, strateginės darbo tvarkės tikslai bei siekiai. Savo frakcijos vardu pabrėšiu, kad mes visada pasisakome už mokslinius tyrimus ir inovaciją, kai vaisius gali raškyti visa Europa. Tačiau dabar susidaro įspūdis, kad Europos e, parlamento tyriamasis skyrius savo dokumente dėl instituto konstatuoja, kad 73 procentus Vokietija, Niderlandai, Švedija, Junktinė karalystė ir dar viena valstybė gauna, taigi vos penkios valstybės gauna 73 procentus viso finansavimo, o likusioje Europoje kiks e, beveik nėra. sakoma, kad reikia stiprinti inovacijų sistemą, bet kaip konkrečiai tą padaryti, neįvardyjama, kokie parametrai turėtų būti taikomi, ištekliai turi būti paskirstyti, to lygiai tarp valstybių narių. Tai būtų pirmasis mano prašymas. 19 metų rūpjūčio 1 komisija paskelbė e, savo ataskaitą susijusią su poveikio vertinimu. Ir ten rašoma, kad 77 procentai apklaustų asmenų ar konsultacijose dalyvavusių asmenų manytų, kad aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai yra pernelyg nutolę nuo žmonių kasdienybės, kaiminystėje nėra galimybių imtis tos veiklos atitinkamai EIT turėtų koncentruotis į vietos lygį ir įgyvendinti tas nuostatas. 53 puslapyje matome tam tikrą kiks partnerių išsakytą nerimą ir cituoju, yra pora įtakingų partnerių, kurie pasidalina pinigus. Akivaizdu, kad Tokių problemų tikrai negalima nutulėti ir kaip komisija siūlis spręsti lėšų paskirstimo sunkumus. Tuo pat metu reikia išsiaiškinti, ar iš tiesų vadovaujamasi mokslinės kokybės kriterijais, tiek aktualus yra geografinis pasiskirstimo kriterijus ir ar tai buvo apskritai pasigilinta. O dėl tolesnių kiek veiklos planų, ar EIT ketina koncentruotis labiau į profesinį švietimą ir lavinimą, kad galėtų auginti naują talentų kartą. Mes palaikome siekius pritraukti jaunąją kartą, kartą ir tai e, suponuoja moksl, aukštųjų mokyklų, švietimo įstaigų įtraukimą. Ir čia pasigendama informacijos, reikia pasiūlyti pavyzdžiui magistro ar daktaro studijų galimybių. Vis dėlto pagrindinė problema yra ta, kad žmonės paprasčiausiai nežino apie šį institutą. Reikia skleisti informaciją, kad ne tik didieji institutai ar universitetai galėtų naudotis EIT finansavimu, tokiu būdu būtų apimama daugiau geografinio požiūrį ir EIT žinomumas išauktų. Dabar Robros e KR frakcija, kuris jis yra šešėlinis pranešėjas abiem klausimais, tačiau jį, kaip žinau, pavaduoja ponas Rok. Ačiū, ponas e, Ropi yra išvykęs į komandiruotę į Vašingtoną, tačiau tema jam labai svarbi ir štai ką paprašys manęs perduoti jums šeši dalykai. Mažinti reikia administracinę naštą, nes startuolius, inovatyvius žmonės labiausia atbaido daug biurokratijos. Kiks e, turėtų dirbti geriau, keistis geriausią praktiką, bei noriu pasiteirauti komisijos, ar šiandien apskritai tas daroma. EIT turėtų susitelkti ties žinių trikampio kūrimu, kas jau buvo pasakyta, tačiau nesame tikri šiai dienai, ar švietimo dalyje galima sukurti daugiausia vertėjas. EIT tikslas mokslinės technologijas paruošti rinkai. Mūsų nuomonė EIT turėtų dirbti mokslinio, aukščiausiais moksliniais kriterijais besiremdamas. Taip pat reikia ieškoti sinergijų, tačiau dar aktualiau išvengti dubliavimosi, ypač su Europos inovacijų taryba. Tai kaip to dubliavimosi bus išvengsta? Klausiu komisijas, finansinis tvarumas kol kas kiek nėra finansiškai tvarus, jiems reikia padėti, tačiau tik ribota pereinamai laikotarpį finansavimas turi būti su sąlygomis, nes negalima finansuoti tų kiks, kurie negali savęs išlaikyti ilgalaikę perspektyvą ir ponas Ros yra pasirengęs bendradarbiauti su pranešėjomis ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Pone Matijas yra šešilinė pranešėja dėl antrojo dokumento. Jūs norite pasisakyti? Aš pasisakysiu vieną kartą. Dėl abiejų dokumentų trys kolegos prašo dar žodžio. Ponas Eller, prašau. Ačiū. Kolegos, prisiminkime, kad reikia pasigilinti į smulkmenas. Jeigu pažvelgsime į geografinio pasiskirstimo statistinius duomenis, tai susidaro įspūdis, kad tik penkios valstybės dalyvavo, tačiau jeigu į hubs, į tuos centrus pažvelgsime, pamatysime kitokį geografinį vaizdą. Reikėtų pabrėžti, kad būtent tų hubų, mokslinių centrų, trū, priemonė yra naudingesnė užtikrinanti pagalbą mažiau pažengusiems regionams. Būtent ši priemonė, o ne EIT. Ko mes norime? MVI dalyvavimo, pramonės įtraukimo, švietimo sistemos įtraukimo, stiprių technologinių universitetų dalyvavimo ir tą užtikrina būtent KIK iniciatyva. O kaip ją tinkamai paskleisti? ir tą galima padaryti per mokslinių centrų, hubų. Iniciatyva gal yra kiek abejonių dėl jos, bet žvelgime plačiau, nes tie grinai statistiniai duomenys yra klaidinantis. Kita tema. Dalyviai. Tikrai geras klausimas. Mums reikia daugiau studentų ir ypač studenčių, jos dėja nesirenka, tas tos, tų tiksliųjų mokslų studijų arba renkasi nepakankamai, todėl mums reikia pritraukti daugiau žmonių, bet kartu suvokime, kad kiek e, darbuojasi e, žmonės atėję iš universitetų, buvę studentai. Tai žiūrėkime, kur yra problema ir siūlykime atitinkamus sprendimus. Dėl darbo sričių. Klimatas, energetinės inovacijos buvo ginčiamasi, buvo koncentruojamasi į tai, ko trūksta. Jeigu mes norime pabrėžti klimato kaitą, problema buvo ta, kad rinkoje nebuvo pakankamai paklausos, nes tai buvo daugiau reglamentavimo ir reguliavimo klausimas, o ne verslo. Jeigu mes žiūrime į klimato kik Tai turime suvokti, kad sukurta struktūra, kuri nukrypo nuo tos pradinės idėjos, būtent sukurti žinių trikampį bei padidinti efektyvumą e, universitetuose, kad studentai domėtųsi naujovėmis, inovacijomis, kad būtų kuriami startuoliai, kad prasidėti inovacijų schemos. Sakyčiau, svarbiausia būtų atsižvelgiant į audito rūmų ataskaitas. Beje, ir komisija atliko ne vieną auditą ir buvo daugiausia žiūrima, ar pinigai teisingai panaudoti pagal paskirtį ir apibriežti. Ir čia jau problema būtų apibrieštis, ar ji teisinga. Audito rūmai tikrai pasiūlė mums teisingą kryptį, nes auditas buvo atliktas pagalvojus ir apie poveikį bei jo perspektyvą. Mes turime galvoti, ko parlamentas nori ir ką galima pasiekti. Mes tikrai negalime perkrauti šios priemonės. Yra kalbama, kad ši priemonė uh, neturi europinio poveikio. Iš pradžių tai turėjo būti europinis e, MIT ir tada silpniname, silpniname. Ir siūloma buvo pradėti nuo EIT ir nuo KIX. Tikrai sunku tikėtis su 3 milijardais. Iš principo Europoje pakeisti aukštojo švietimo sistemą bei paskatinti daugiau inovacijų ir didesnį verslumą ir tą padaryti, sukuriant vos penkis kiks Europoje. Tas gairių dokumentas yra labai kritiškai pasisakantis ir labai įdomus ir geras. Būtent audito rūmų ataskaitą reikėtų vadovauti savo darbe. Nereikia tiesiog skaičiuoti, e, kiek žmonių dirba, kiek valandų išdirbta. Reikėtų žiūrėti į ateitį bei pagalvoti, kokią perspektyvą gali siūlyti EIT ir kaip EIT gali atrodyti ateityje. Ačiū dabar, ponia Markė, žodis jums. Senior prezident. E, ačiū, pirmininkė. Norėčiau tris e, dalykus aptarti, kas būtų svarbiausia. Visų pirma, EIT ir Kiks buvo sukurti tam tikrai problemai išspręsti. Tai yra mokslo tyrimo rezultatų perkelimo į įgyvendinimą problemą išspręsti. Turiu pripažinti, kad gal, gal klystu, bet uh, nežinau tiek daug e, valstybių pasaulyje, kur ši problema būtų buvusi išspręsta be valstybės pagalbos. Aišku, valstybės pagalba negali būti beribė teikiama visą laiką, tačiau reikalingi tam tikri postumiai šiame procese ir, ir už tai būtų mūsų išėties taškas. Dabar kitas klausimas. Kalbėkime apie kikstą. Uh, Mm, e, gyvavimą, ypač apie seniau veikiančius žinių bendryjų e, apie seniau veikiančią žinių inovacijų bendryjas, kokia yra jūsų kuriama pridėtinė vertė. Ji gali būti pamatuojama ir gali būti paskleista, pasidalyta Ir pabaigai aš nesutinku, kad kalbama apie neturtingus kažkokius geografinius regionus. Mes kalbame apie tinkamą geografinį paskirstimą ir iš tikrųjų yra regionai, kur yra puikios kompetencijos sukauptos ir daug įmonių dalyvauja ir taip toliau. Ir aišku, tos bendrijos sutelktos kai kuriuose regionuose, tai akivaizdu, bet aš manau, kad reikėtų įsigilinti į realią situaciją ir tada būtų viskas aiškiau. Thank you. So I speak here as the uh, rapporteur on. Norėčiau kalbėti kaip uh, Kolt komiteto uh, nuomonės rengėja Aš esu švietimo srityje dirbu, bet ir įtrėje turiu tam tikrų tikslų, kadangi švietimas man labai svarbus, mokslo tyrimai taip pat. Taigi, kalbant apie užmojus, kaip surašyta teisės aktuose, aš noriu pasakyti, kad yra... teisės aktai mane itin neramina, bent jau uh, pirmas tik taip perskaičius juos, man atrodo, kad nepakanka užmojų, užmojai nepakankamai dideli. Kalbėjau su EIT vadovai ir man, mane patikino, kad darbas, kuris vyksta įvairiose srityse, yra kokybiškas, bet aš norėčiau, kad tai visgi kaip tai atsispindėtų teisės aktuose. Be išradimų nėra inovacijų, Tad techninis švietimas, mano manimu, yra e, būtinas tam, kad EIT galėtų toliau dirbti. Mes ne tik idėjas parduodame, mes parduodame produktus ir idėjas, kurias galima įgyvendinti realiame gyvenime. Kalbant apie apriepti išplėtimą šio darbo, kas yra labai svarbu, reikia užtikrinti, kad EIT tarnautų visoms valstybėms narėms arba bent jau kiek įmanom daugiau valstybių narių, bet negalima mažinti užmojų, negalima mažinti standartų, tas yra labai svarbu. Ir aš manau, kad reikėtų mm, švietimą akcentuoti, ypač konkrečiose valstybėse narėse ir mums reikia tiek e, techninių sričių švietimo, tiek verslumo mokymo, nes Iš tikrųjų, žmonės tokie pat talentingi ir Rumunijoje, ir Junktinėje karalystėje. Tiesiog kai kuriuose valstybėse švietimo sistema yra e, veikianti daugybę metų, labai stipri ir suteikia daugiau galimybių. Tai reikia pasirūpinti, kad visur tai būtų. Mane neramina, kad anksti ankstesni moduliai panašu ne visi vienodai gerai veikia. Reikia nepamiršti, kad bent 30 procentų atsakomybės už EIT ir už kiekvieną kiek yra švietimo sritis, o švietimo veikla nieko met negali būti pelno siekianti veikla. Uh, Tai galbūt mes ir galim norėti, kad kiekvienas kiek turi, gal, galėtų užsidirbti tiek, kiek galėtų išsilaikyti. Visgi mes turime labiau sutelkti dėmesį į kokybišką švietimą ir į kokybiškus mokslo tyrimus. Ir iš tikrųjų, mokslo tyrimai ne visuomet leidžia iš karto uždirbti pinigų. Tad, kai keliame reikalavimus dėl to finansinio nepriklausomumo ir pelno, turime būti atsargus. Thank you Dėl atvirumo sutinku, tikrai tai negali būti kažkokia tik tai siauram rate vykstanti veikla ir tas matomumas taip pat e, labai svarbus. Prieš pradedama dirbti Europos parlamente, pripažįstu, aš niekad negirdėjau, kaip eitai ir aš esu mokslos ir tie žurnalistai su 30 metų stažu Junktinė karalystė ir aš niekada nebuvau girdėjus apie tai, tai yra baisu ir dabar man dar baisiau, nes aš suprantu, kad mokslo tyrimai ten yra labai kokybiški tačiau matomumo visiškai nėra, žinomumo visiškai nėra ir tai yra labai baisu. Ir būtina aš e, perkeitė tą informaciją plačiai visuomeniai, kad žmonės um, galėtų kreiptis ją, nes jie negali kreiptis finansavimo iš organizacijos, apie kurią niekada gyvenime negirdėjo. Lygiai taip pat galiu pasakyti parlamente, jeigu EITM nori išlaikyti mūsų, išsaugoti mūsų palaikymą, tai jie turi atvykti pas mus į klausimus ir aš siūlyčiau, kad įtrė. E, Mm, e, reikalautų, kad kasmet kiekvienas kiek surenktų bent po vienus klausimus, po vieną seminarą. Galiausiai kult pasiūlymas dėl CCI, kiek aš čia gal daug nesiplėsiu, bet reikia nepamiršti, kad tai yra mm, e, technologijos ir inovacijų institutas Ir didžioji dalis pajamų iš kultūros, kūrybinės industrijos yra iš filmų, vaizdo žaidimų ir e, transliavimo internetu paslaugų. Taigi tą reikia, ar žiūrėjimo internetu paslaugų, tai tą reikia, aišku, galvoti apie tai. Junktinė karalystė, sakykime, turi Harry Potterio, sakykime, finansavimo fondą. Mes galime galvoti ir apie panašius fondus, programas Slovenijoje ar kažkur kitur. Ir video žaidimus rytie, sakykime, panašiai galima būtų galvoti apie tokius dalykus, kurie sukuria pajamų dešimt kart daugiau nei, sakykime, žuvininkystės e, sektorius, tačiau neturi tam skirto atskiro komiteto. Tai aš manau, kad vertėtų galvoti apie tokius klausimus. Euh, Jei daugiau pageidančių pasisakyti nebūtų. Taip, prašom. I just want to take up what, what Aš tik noriu pratesti, ką kolegos sakė, dėl to, kaip skleisti tą žinę, informaciją. Ir čia mūsų kaltė, sakykime, jeigu kažkokią iniciatyvą pasiūlome, sakykime, keturi milijonai eurų skiriami, pavyzdžiui, išmaniaja miestui ir nėra jokių reikalavimų dėl integravimo į centrą regioninį, tai aišku, mokslo diplomatijos rytie, sakykime, mes e, turėsime pirmą kartą tokį centrą, tą hub e, Izraelyje. Izraelis labai e, suinteresuotas verslumo įvairius projektus įgyveninti. Tai iš tikrųjų, jeigu neskleisime žinios, jeigu netiesime tiltų, e, sakykime, ir per horizonto programą su tu, tu, turimų priemonių atveju, tai tikrai niekur nepa, nepasieksime. Tai aš manau, kad, aišku, reikia sutelkti dėmesį į EIT, bet reikia galvoti apie EIT bendrą kontekstą. Ir reikia atsižvelgti ir į kitas sistemas. Uh, Galvojant apie struktūrinius fondus, sakykime, mes prašome, kad valstybės narės taikytų integruotą požiūrį, kreipdamosis į struktūrinius fondus, galvodamas, kaip būtų galima integruoti IT e ar tuos centrus ir būtų galima tada galvoti, kaip jungti kaip integruoti tas idėjas, tos projektus į struktūrinių fondų gyvenimą. Dėl mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, pavyzdžiui, niekas neturėjo dar min, tokios, tokių minčių, kad būtų galima kelti tokią reikalavimą dėl tų hops ar kiks integravimo pakankamai ribotas yra biudžetas, tai negali tikėtis, kad iš esmės pakeisti visą pasaulį. Bet jeigu tai integruotum į daug didesnį biudžetą, tai aišku, kad bendrasis poveikis būtų daug didesnis. Ne, nebūtų tada to tokio atsakymo, kad jūs čia per maži ir nieko negalit padaryti. Ačiū gera mintis Europos komisijos vardu. Vivian Hoffman, generalinio direktorios pavaduotoja. Prašom, norėtumėm išgirsti jūsų nuomonę šią temą. Micro, please. Oh, sorry. <laughs> Sorry. Honorable Chairman, uh, dear... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami pranešėjai, gerbiami parlamento nariai, sveikinu pirmininkė jūsų išrinkimu ir dėkoju už suteiktą žodį ir galimybę trumpai pristatyti naujoves ir patobulinimus, kuriuos komisija pateikė savo pasiūlymuose. Dėl EIT pateiktuose pasiūlymuose siekiama suderinti EIT sistemą su horizonto patyties programa ir pagerinti EIT veikimą pasi, pasiriment jos stiprosiamis pusėmis ir patobulinant tą modelį, kur to reikia. Tai reglamento komisija siūlo reglamentą pa, pakeisti per rykas procedūrą tam, kad viename teisės akte galėtumėm apjungti 2008 reglamentą, 13 metais patvirtintą pakeitimą ir dabartinį pasiūlymą. Tai užtikrintų daug didesnį pasiūlytų pakeitimų aiškumą ir mm, taip pat reglamento nereikėtų tuomet e, integruoti kiekvieną daugmaž finansinę programą, tad ir laiko problema būtų išspręsta ir naujoji inovacijų darbo atvarkė turi būti patvirtinta septynerių metų laikotarpiu. Taigi mes turėsime galimybę suderinti tą programą, suderinti su pagrindų programomis, kurios remia mokslo tyrimus ir inovacijas ir galėsime ilgalaikius strateginius prioritetus apibriežti, taip taip pat ir dėl naujų kiek paskirimo ir dėl finansavimo, dėl EIT, e, viskas būtų išspręsta. Pagrindinės naujovės. Komisija siūlo pasiremti tvirtą, tvirtą informaciją dėl e IT įvertinimo ir 2007 nu, metų ataskaita, 16 metų auditorumo ataskaita ir mūsų pačių poveikio įvertinimo ataskaita. Pagrindinės naujovės būtų tokios vienas iš tų dalykų, kas buvo paminėta, tai yra atvirumas ir skaidrumas. IT užtikrins, kaip mes siūlome, kad kiek būtų taikomi griežti skaidrumo ir atvirumo kriterijai, ypač kai eina kalba apie naujų narių parinkimą ar verslo planų rengimą. Finansavimo modelis ties pagal, e, pagal reglamentas yra. Ir Jisai nustato uh, naujas sistemas dėl finansinio stabilumo užtikrinimo, ar tai yra paaiškinta, tai yra bendra finansavimo normos mažinamos ir finansavimo šaltiniai yra apibrėžiami ir gal, galiausiai siekiama finansinio tvarumo. Uh, po penk, bendro laikotarpio 15 metų turėtų būti pasiektas finansinis tvarumas ir kiek SIRAIT turės galimybę pasirašyti bendarbiavimo memorandumą su kiek. Dėl regioninio madmens taip, regioninės inovacijos sistemos turėtų būti kiek strategijos dalis ir komisija siūlo 10 procentų EIT paramos numatyti būtent tai tam. Dabar dėl aukštojo mokslo institucijų, pasiremiant Horizonto Europai pasiūlymu, siūlome, kad parama aukštojo mokslo institucijoms būtų skirta, kad jos galėtų geriau integruotis ekosistemas ir verti, vertės grandinės ir 25 procentai būtų skirti institucijoms iš valstybių, kuriuose nuosaikus yra naujovių ir inovacijų kiekis. Dabar dėl parinktų kiek, kas yra pasiūlyta 2021 metams turime jau sąrašą, o toliau bus EIT valdy, valdančios tarybos patikti pasiūlymai pagal horizontą Europą bus parengti pasiūlymai, bus siekiama efektyvumo ir atskaitomybės valdymo struktūrose ir bus siekiama sustiprinti kiek strateginį valdymą. Sinergija su ESE ir kitomis e, horizonto dalimis ar priemonėmis bus didinama, plėtojama. Personalo klausimas dar buvo paminėtas, tai norėčiau pabrėžti, kad reglamente numatome galimybę sudaryti ilgalaikės darbo sutartis. Ačiū Jums uždėmės ir aišku, mes mielai atsakysime į tolesnius klausimus. Uh, to... Ačiū. Prieš suteikdama, suteikdamas žodį dar kartą pranešėjams, žodis ponui Buzekui, jis norėjo pasisakyti. Ačiū. Norėjau pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta. Turiu svarbų klausimą Europos komisijai. Nemanau, kad jį būtų sunku atsakyti reikėtų ieškoti sprendimų ir kad veikla taptų finansiškai tvare. Galbūt švietimas yra ta veikla, kuri, kuri, kurią turėtų kiks, kurioje kiks turėtų e, būti aktyvus po 15 metų. Jeigu tam neskirsime dėmesio, iškils grėsmė žinių trikampiui. D taip pat noriu pritarti kolegos iš Renjų žodžiams dėl re, to, kad reikia paremti regioninės inovacijų schemas ateityje, o taip pat po 2024. -ųjų. Nepamirškime, kad tai, jūs minėjote tris kiks e, skaitmeniniai. E, inova, technologijų ir aplinkos. Reikėtų juos išlaikyti ir išskirti jiems finansavimą ir po 15 metų. Svarbu, kad visos es institucijos mm, būtų atsakingos už tai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Žaps, norėjote dar ką nors pasakyti? labai trumpą klausimą turiu Europos komisijos atstoviai. Lankėmės Budapešte ir Vienoje ir ten matėme, kad kai kurie iš tų kiks energijos, klimato e, atlieka tikrai labai svarbu, gerą darbą. Ir daugelis jų tikrai jiems net nekvepia finansiniu tvarumu o 2023 artėja. Ką tai reiškia? Ką, ką reiškia tas bendradarbiavimo memorandumas su jais? Norėčiau, kad e, būtų patikslinta. Short, then... Dar vienas trumpas klausimas, prašau. Tikrai trumpas klausimas. Komisijos atstoviai, sakėte, kad įtraukėte e, galimybę užimtumo sutartį pasiūlyti deš, dešimčiai metų, o kaip su žmonėmis, kurie pradėjo dirbti nuo pat pradžios, tai nebus taikytina jiems. Kalbu apie tuos dešimt žmonių, kurių darbo sutartis nebus pratesta. Like to, to reply, uh, Madam Director, Deputy Director General. Gerbiama direktoriaus pavaduotoja, gal norėtumėte atsakyti šios klausimus? Ačiū. Dėl KIKS ir jų finansinio tvarumo. Skirt skirtingos bendruomenės e, pasirinko skirtingus verslo modelius, jų finansinės įplaukos yra nevienodos. Svarbu, kad jos būtų diversifikuotos. Mes skatiname jas tai siekti ir teikiame paskatas. Būtent todėl siūlome naują modelį reglamente. Toliau, ką tai reikš santykiams tarp informacijos technologijų, kiks ir, ir kiks situacijos po 15 metų. Mes irgi manome, kad investicijos į tas mm, bendruomenės, investicijos į tai, jas turėtų kažkokiu būdu būti išlaikytos. Ir todėl mes siūlome sudaryti supratimo memorandumą tarp EIT ir KIKS, kad jie tos bendruomenės išliktų platesnėje šeimoje. Ką reiškia, kas numatoma tame bendradarbiavimo memorandume? Ten būtų išdėstytos kiks teisės ir prievalės po šio laiko tarpio. Aptarti tokie klausimai kaip e, galimybę dalyvauti EIT skelbiamuose konkursuose, e, įvairioje daugia disciplininėje veikloje, ir manau, kad tai padėtų išlaikyti tas žinių ir inovacijų bendruomenės veikiančias bendrame inovacijų mm, spektre. Dėl darbuotojų klausimo, taip mes jį išnagrinėjome ir atsakymas yra štai koks. Pagal e, darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų darbos tvarkos taisyklės, šios situacijos nėra galimybės išspręsti kitaip ir todėl naujajame reglamente siūlome e, numatyti naujas nuostatas naujam laikotarpiui. Ačiū. Dabar galimybė abiems pranešėjams pasai, e, apibendrinti. Visų pirma, ponia Marisa Matijas. Ačiū pirmininkė. negaliu sureaguoti į kai kurios komentarus, nepakomentuodama pastarojo komisijos atstovas pasisakymo. Komisija padarė klaidų. Mes bandėme rasti sprendimus, kurie leistų mums eiti priekin nes nemažai žmonių nebeteks darbo dėl grinai administracinio dalyko ir komisija turi simti atsakomybę, tai yra politinės valios klausimas. Esu šešėlinė pranešėja dėl inovacijų strategijos ir aš sutinku su pranešėjos išsakytomis e, mintimis. Esu pasirengusi dirbti dėl kriterijų, kad e, norime, kad visur būtų taikomas kompetencijų kriterijus ir norime tos kompetencijos pasiekti. Tačiau jeigu skirsime dėmesio, dėmesį tik šiam kriterijui, pra, prarasime e, įvairovės dalį. Manau, kad turime E, sutelkti dėmesį į naujų kiks sukūrimą. Aš sutinku su pranešėje. Dabar apie mano pranešimą. Ačiū už visas pastabas. Neturėsiu galimybės atsakyti į visus komentarus. Buvo klausimų apie mastą. Pavyzdžiui, dėl kiks tvarumo. Ta problema turėsime spręsti atsargiai ir atsižvelgti daugybę aspektų. Visų pirma, visi tie kiks yra skirtingi. Jie visi sprendžia tą pačią problemą, tačiau skirtingose sektoriuose. Problema yra ta pati, tačiau reikės ją spręsti ne vienodai, dirbant su skirtingomis bendruomenėmis. Todėl reikia politinio požiūrio, reikia atsižvelgti į tai, kokiu laikotarpiu gyvename, kokiose bendruomenėse tos struktūros veikia. Negalime pasirinkti vieno e, vienintelio požiūrio ar modelio ir taikyti jo visiems. Tai nebūtų priimtina, nes e, sprendžiamos ne vienodos socialinės problemos. Kaip įvertinti, ar EIT yra sėkmingas ar ne? Nebejojame tuo, ar, ar verta buvo jį sukurti inovacijos neatsiranda iš niekur. Prireikia keliarių metų e, sunkaus darbo, įdėtų pastangų į tas inovacijas, kad kažkas pasirodytų. Uh, Kalbame apie institutą, kuris veikia 11 metų. Manau, būtų sunku dabar spręsti, ar jis sėkmingas ar ne. Praėjo 12 metų, reikia dar daugiau laiko ir rezultatai, tai kas pasiekta, leidžia daryti išvaidą, kad tikrai labai, ne, labai daug nuveikta, reikia apie tai kalbėti, o ne apie gilintis instituto egzistavimo tinkamumą. Stambios įmonės, taip, bet turime pritraukti ir mažas ir vidutinės įmonės, nes Europos ekonomika sudaryta didžiąją dalimi iš MVI. Ir todėl reikia, tai turi atsispindėti dar, mūsų darbe. Reikia gilintis į, į ES esmę šiuo atveju stambios įmonės turi dalyvauti, bet nepamirškime, kas yra Europos ekonomikos stubras, tai mažos ir vidutinės įmonės. E, lyčių aspektas, taip sutinku, geografinis subalansavimas taip pat, to reikia siekti ir plačiau kalbant, manau, kad mūsų situacija yra labai palanki ir turime šansų priimti gerą reglamentą, jeigu išspręsime visus iškeltus klausimus ir manau, kad taip sustiprintume EIT vaidmenį, sustiprintume tą lozungą, kurio, kuriuo paremta jo veikla ir jeigu suteiktume tam institutui reikalingus gebėjimus ir parengtume reikalingą politiką, kad pasirūpintume bendruomenėmis. Norėčiau padėkoti pastaboms, kolegoms už visas jų išsakytas pastabas ir tikiuosi, kad tikrai turėsime galimybę sėkmingai drauge toliau dirbti. Pone Karvalio, žodis jums. Noriu vis pirma padėkoti poniai Matijas, e, kitiems, e, taip pat šešėliams pranešėjams, kolegams už visus pasiūlymus ir pastabas. Matau, kad didžia dalimi mes sutarėme, daug kalbėjome apie e, pusiausvirą, geografinę lyčių pusiausvirą. E, šešėlinė pranešėja kalbėjo apie tai, kad reikia geresnio žinių trikampio subalansavimo. Tai be abejo, nes bus akcentuojama pranešime. Taip pat turime dar padirbėti, pavyzdžiui, dėl, dėl to, kad kompetencija išliktų kriterijumi ir kad kompetencija sustiprintume ten, kur ji yra. Nes kompetencija turi būti kriterijus vedantis link galutinio siekio kompetencijos kelimo Europoje. Tam turime taip pat skirti laiko. Turėtume labiau apsvarstyti antrojo kiek klausimą. Bei reikia teisingo subalansavimo ir tvarumo kriterijaus aspektu. Kalbu apie tris kiks, kurie užbaigė savo, kurie jau, jau veikia, e, teikia paslaugas regionams. Man atrodo, kad mes visi sutarėme, manome, kad EIT turi dirbti dar geriau, kad būtų galima išspręsti visus klausimus ir ir e, nu, tie visi pasiūlymai bus įtraukti į pranešimą. Ačiū, tuo baigiame diskusijas. Norėčiau informuoti apie kitus etapus. Pranešimo projekto svarstymas numatytas e, kitų metų kovo 18-19, toliau pakeitimus reikės teikti iki kovo 24-osios ir Balandžio mėnesį 278 tie komitete bus balsavimas ir po to žiūrėsime, kada balsuosime plenarnėme posėdė dėl šių pranešimų. Dabar 12 darbo tvarkės punktas aišku, pabandysime viską aptarti kuo greičiau, tačiau be abejo bus laiko dialogui, klausimams ir atsakymams. Norime padiskutuoti su komisija, kaip sekasi gyvendinti e, tinklo ir informacijų sistemų direktyvą. Noriu pasveikinti už tai atsakingą kolegą iš komisijos. E, ponas Jakubas Bortanski vadovauja kibernetinio saugumo ir skaitmeninio privatumo politikos e, skyriui Connect GD. Noriu priminti, kad ši direktyva santrupa NIS buvo patvirtinta parlamento 16 Liepos 6, perkelimo terminas buvo 18 gegužės 9. Valstybės narės iki 18 lapkričio 9 turi identifikuoti ypatingos svarbos pagrindinės paslaugas teikiant veikiančius ūkio subjektus, turime omenyje elektros tiekėjai, transporto sektoriai, infrastruktūros e, prižiūrinčios įmonės komisija paskelbė pirmąją ataskaitą pagal pežiūros nuostatą, kaip numato direktyva, bei susitelkta ties pagrindinių paslaugų teikėjais. Ir ataskaitoje identifikuota trūkumų. Pone Boratinski, prašau, pristatykite e, mums, kokia yra situacija su NIS direktyva ir norėčiau paprašyti e, nekalbėti ilgiau nei 10, 10 minučių. Jeigu bus norinčių pasisakyti parlamentarų, prašau registruokitės, pradėsime nuo koordinatorių tačiau numatau tik vieną debatų raundą. Norime klausimą nagrinimą baigti be 15.5. Pone Baratinskiai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte komisijai galimybę pasisakyti, nes direktyva mums yra kibernetinio saugumo pagrindas, tai teisinis pagrindas, kurio grindžiama visa šis rytis pirmasis šios ryties teisės aktas, pačios dėrybos nebuvo paprastos, viskas užtruko daugiau nei trejus metus, parlamento vaidmuo buvo tikrai svarbus bei padėjo sėkmingai užbaigti darbus, tačiau po to dirbome greičiau, kibernetinio saugumo aktas buvo patvirtintas tik po pusantrų metų diskusijų. Aš noriu priminti, kad NIS direktyva yra susijusi su trimis klausimais. Pirma, reikia užtikrinti, kad turi valstybės narės ir sąjunga bazinius pajėgumus šioje srityje. Antra, kad e, kritinės svarbos įmonės turi tinkamą rizikos valdymo praktiką ir praneša apie e, bet kokias pro, susijusias problemas ir po to es lygio bendradarbiavimo mechanizmai. Direktyva patvirtinta 16 viduryje, perkelimo data 18 gegužė, perkelti daliai valstybei narių buvo tikrai nelengva, tačiau iki šių metų gruo, gruo, rugsėjo, atsiprašau, visos valstybės narės informavo, kad perkelimo darbai baigti. Atitinkamai mes neturime pakankamai išsamios informacijos apie visas perkelimo smulkmenas, tačiau baziniai teisės aktai, kuriais perkeliama direktyva patvirtinti, e, pirmininkas minėjo apie neseniai paskelbtą ataskaitą dėl gyvybiškai svarbių paslaugų teikėjų identifikavimo ir jų situacijos. Ši tema tikrai kupina iššūkių, ir, sakyčiau, unikali, kadangi pati direktyva buvo patvirtinta 114 straipsnių kaip teisinių pagrindų, tai bendroji rinka. Tuo pat metu taikymo pimtis susijusi su šia direktyva ir kam taikoma direktyva yra nustatoma atskirų sprendimų valstybėse narėse. Tuo pat metu tiek komisija, tiek valstybės narės nerimavo, kad galimas susiskaldimas atitinkamai buvo nu, pasiūlyta peržiūros nuostata, kad komisija įvertintų, ar vieningai yra gyvendinamas dokumentas sąjungoje ir tik po to paskelbti pilną įgyvendinimo ataskaitą. Ji turi pasirodyti kitų metų gegužė valstybės narės iki 18 lapkričio 9 turėjo nustatyti svarbiausius gyvybiškai svarbių paslaugų teikėjus. E, po to mes parengėme ataskaitą, tačiau su pavėlavimu, kadangi tema sudėtinga ir norėjome susidaryti išsamesnį vaizdą, būtent dėl to ataskaita pavėlavo septyniais mėnesiais spalio pabaigoje ji buvo paskelbta. Siūlau pasigilinti į tą ataskaitą ir pažvelgti į išvadas. Identifikuojamos tam tikros spragos, nustatant paslaugų teikėjus, kalbant apie nuseklumą, problema tokia, mes tarsi tikimės, kad įmonės e, aktualios direktyvai energetikos, bankų ar kitos e, įmonės e, bus panašaus dydžio ar palyginamo dydžio, teiks palyginamas paslaugas arba neturės to, kas mums aktualu, nes bus nesisteminės. Tuo pat metu valstybių narių pateikta informacija dėl e, gyvybiškai svarbių paslaugų teikėjų leidžia identifikuoti tikrai nemažus e, skirtumus tarp valstybių narių. Kartais yra labai bendrai apibriešta kategorija, pavyzdžiui, elektros tiekimas, bet kartais daug daugiau konkretumo ir tikslumo, pristatant paslaugas, pavyzdžiui, elektros perdavimas, elektros gamyba, elektros paskirstimas. Nenoriu vysti smulkmenas, bet būtent tokios smulkmenos leidžia nustatyti skirtumus ir netitikimus. Po to valstybės narės naudoja tam tikslus slengstinius dydžius, kiek, pavyzdžiui, elektros yra pagaminama arba kiek yra prijungta autonominių sistemų, jeigu mes kalbame apie perdavimo sistemas. Ir čia vėlgi skirtumai tarp valstybių narių tikrai žymus. O visa tai rodo, kad identifikuotų ar nustatytų įmonių, kurios pripažintos teikiančios gyvybiškai svarbias paslaugas skaičius tikrai labai skiriasi. Pilną vaizdą ir pilną analizę turėsime tada, kai išnagrinėsime pilnai perkelimą atliktą valstybių narių, tačiau jau dabar jau aišku, kad susiskaldimo yra ir tai gali daryti netiesioginė įtaka kibernetiniai saugumui, kadangi yra priklausomybė tarp valstybinių lygių ir yra netitikimai tarp įmonių. Na pavyzdžiui, vienos valstybės narės privalės įgyvendinti direktyvos prievolės, o kitos ne. Tačiau čia tokios smulkesnės problemos. Mūsų darbas buvo išsiaiškinti perkelimo į nacionalinę teisę situaciją. Aš ir mano kolegos e, ketiname apsilankyti visose valstybėse narėse. Pusę vizitų jau baigta, kalbėjome su e, kompetitingumas institucijomis. Mažumoje valstybių yra tik viena kompetitinga institucija, tačiau daugelėje decentralizuota kompetencija yra sektoriniai reguliuotojai, kurie rūpinasi ir kibernetiniu uh, saugumu, taigi mes kalbame su savo partneriais vyriausybėje ir tuo pat metu susitinkame su atstovais įmonių patenkančių į direktyvos taikymas rytį ir tai suteikia gausybę informacijos apie tai, kas vyksta. Ir iš profesinės pusės tai labai naudinga, nes mes matome realų poveikį šios direktyvos praktikoje. Na, vieno valstybė narėje buvo pasakyta, kad NIS direktyvos dėka kibernetinio saugumo centrui pavyko pasisamdyti keturis kartus daugiau darbuotojų, negi kitol buvo, nes atsirado toks poreikis galų gale. Ir buvo suprasta, kad poreikis egzistuoja. Kitoje valstybėje vienas įmonės atstovas pasakė, kad NIS direktyvos dėka pirmą kartą įmonės valdyba pažiūrėjo rimtai į jų keliamas problemas ir sutiko su jų sprendimo poreikiu. Taigi yra gerų dalykų, tačiau daug ką dar reikia padaryti. Kai kurioms valstybėms reikia papildyti savo gairių sąrašą ir jį patvirtinti, patvirtinti antrinius teisės aktus. Nors 16 metais direktyva jau buvo patvirtinta, tačiau įgyvendinimo etapą įvardinčiau kaip ankstyvąjį. Kaip e, sakė pirmininkas, peržiūros data yra 21 gegužė. Būtent tai yra terminas, iki kada mums reikia pasiūlyti direktyvos peržiūrą. Komisaras Breton per klausimus išreiškė pasirežimą užtikrinti direktyvos peržiūrą vėliausiai 21 gegužė. Dar porą žodžių apie įgyvendinimą. Mes žiūrėjome, kaip veikia struktūra įkurta direktyva, tai struktūrinio bendradarbiavimo grupė, sakyčiau, čia viskas atrodo sėkmingai, valstybės narės bendradarbiauja, kad suderintų tarp savo nacionalinius požiūrius, keistusi patirtimi. Beje, ši struktūra tapo svarbiausia kibernetinį saugumą koordinuojančia struktūra tarp valstybių narių, tai išeina už pačios direktyvos ribų. Ir uh, aktualiausias pavyzdys yra 5G tinklo klausimo sprendimui. Jis buvo patikėtas NIS grupiai, kam labai pritarė komisija. Ir taip pat NISA vaidina labai svarbu vaidmenį, padedant valstybėms narėms įgyvendinti direktyvą. Kitaip sakant, reikia naujų iniciatyvų, tačiau ši direktyva yra abecelė visiems mūsų darbams, reikia atidžiai sekti, kaip ji įgyvendinama ir tam reikia skirti pakankamai e, politinių ir e, finansinių išteklių, taip pat ir iš parlamento pusės. Ačiū, ačiū už jūsų e, pasisakymą ir kad neviršite jums skirto pasisakymų laiko. Du kolegos prašo žodžio. Jeigu daugiau kolegų pajus norą pasisakyti, melai suteiksiu galimybę. Pilar de Castillo, pirmoji, prašom. Be mikrofono kalbama. Uh, uh, uh, Ačiū. Labai ačiū už visą informaciją, ačiū už tai, kad e, identifikavote e, trūkumą, bet ir pažangą, už jūsų mintis. Akivaizdu, kad valstybės narės turi įvairią metodologiją sukūrusios ir pakankamai skirtingai mano, kas yra tos svarbiosios paslaugos ir tai nulėmė susiskaldimą, o tai kertasi su svarbiausių direktyvos tikslu, dėl kurio ji ir buvo pasiūlyta. Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai nes įgyvendinimas ir peržiūra bei taikymos rytis bei bendradarbiavimo stiprinimas tarp valstybių narių institucijų turi būti pasiekti tikslai. Taigi mums reikia imtis darbo bei pašalinti tas spragas ir trūkumus. Atitinkamai reikėtų galvoti labiau apie reglamentą, o ne apie direktyvą. Žinote, kad direktyva visada suteikia pernelyg daug erdvės interpretacijai, o mes kalbam apie sritį, kur labiau nei bet, kurioje, bet kuriame kitame sektorėje reikia dirbti pagal aiškias taisyklės ir terminus, reikia užtikrinti vienodą supratimą bei gyvendinimą. sakyčiau, būtų teisinga, jeigu peržiūra nulemtų, kad dokumentas taptų reglamentu, o ne direktyva, kaip buvo. Ačiū dabar, ponas Kristof, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. стана обект на безпредседентна кибератака, вследствие на която бяха хакнати данните на близо. Kalbant apie Bulgarijos situaciją, reikia pasakyti, kad buvo išpolis ir 5 milijonų a, piliečių duomenys buvo a, atskleisti, paviešinti. A, Aš norėčiau paklausti, ar komisija jau lankėsi Bulgarijoje ir jeigu taip, kaip jūs vertinant padėtį tenai? And, uh, please... Uh, Ačiū, ponė Virkonen, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbame apie kibernetinį saugumą. Svarbu jo rūpintis visais lygiais įmonėse, valstybėse narėse ir sąjungoje. Klausimas jums, kur yra didžiausia rizika, kur reikėtų aktyviausių veiksmų, ar tai atskiri visuomenės sektoriai ar pramonės sektoriai, ar tai mūsų kasdienybė, kažkokios smulkmenos, kur neskiriame pakankamai dėmesio kibernetiniam saugumui, ar tai uh, kiti lygiai, pavyzdžiui, valstybių narių įmonių, kur reikia daugiau veiksmų savivaldybėse gal. Gal reikia galvoti apie atskiras technologijas, kaip 5G, apie ką užsiminėte, tiesiog reikia suvokti, kad su nauja technologija yra nauja kibernetinio saugumo grėsmė. Kitas klausimas, ar pakankamai skiriama dėmesio mokymams ir bandymams, testavimui valstybėse narėse ir atskirose organizacijose. Ar yra pakankamai rengiamasi kibernetinio saugumo pažeidimams? Dėkui. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai paprašysiu komisijos atstovo atsakyti nariams ir pasakyti baigiamasias pastabas. Atsiprašau, dar kolega pagėdavė mhm. žodžio. Prašom. Sorry, I thought I would be called anyway. But... Uh, Atsiprašau, aš noriu pasakyti, kad yra mm, du dalykai, dėl ko reikia būti atsargiems. Visų pirma, tas įprastinis kelias, daugmaž teisinis kelias, kaip teisėtas kelias, kaip pateikti duomenis trečioms šalims ir neteisėtas kelias. Ir man atrodo, kad mm, tokia direktyva to neteisėto duomenų perdavimo neapimsi, nes čia būtent kalbame apie teisėtą. Dabar mm, dėl neteisėto duomenų perdavimo čia galimybių yra daug mm, Kaip žinote, pavyzdžiui, yra tos diskusijos dėl Huawei ir, ir ne vien tik tai. Ir kalbant apie asmens duomenų perdavimą neteisėtų būdų, tai atrodo, kad tarsi vyriausybės užmerkia akis ir nieko nedaro. Uh, Mm, tai aš manau, kad e, diskusijai pradėti galbūt tai yra geras e, dalykas, tačiau mes turime sustabdyti neteisėtą duomenų perdavimą, kuris visur vyksta Europoje. Prašom, žodis Jums. Thank you very much uh, for, for all these uh, contributions. Labai ačiū už Jūsų pasisakymus. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponė Kastilio už sakytas pastabas, už išsakytą paramą mūsų darbui šioje srityje ir ne vien tik tai dėl kibernetinio saugumo akto ir peržiūros kontekste paprastai yra, aišku, svarstomi visi variantai. Tai mm, galvojama, koks būtų tinkamiausias būdas užtikrinti mm, derinimą Ir yra iš valstybių narių pusės pastangos dirbti tą kryptimį, tačiau neprivalomomis priemonėmis ir bendradarbiavimo grupė patvirtino gairias dėl saugumo gairių, dėl notifikavimo apie incidentus yra praktika kodifikuota. Bet, aišku, visuomet yra klausimas, koks rezultatas to. Viena iš sričių direktyvos šita harmonizuota, tai vadinama dalis dėl skaitmeninių paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, debesijos paslaugų. Uh, sakykime, čia yra toks švelnusis požiūris taikomas, kuomet priežiūra nėra galbūt tokia galinga, kaip kad būtų įmanoma. Bet kokiu atveju labai ačiū už jūsų išsakytas pozicijas ir mes tikrai pradėsime labai plataus masto konsultacijas ir e, labai įdėmiai išanalizuosime uh, parlamento e, poziciją. Dėl Bulgarijos, taip, žinome tą tikrai labai rimtą incidentą ir palaikėm ryšį su valdžios institucijomis ir su kompiuterių saugumo incidentų reagavimo komandos sistema, tai yra ta pagrindinė grupė dirbanti techniniais klausimais. Čia galiu pasakyti, neseniai lankėmės Bulgarijoje, bet kol kas mes individualiai ne, negalime komentuoti dar išvadų, dar yra tik tai pirminiai etapai, reikės viso įvertinimo ir, ir bedresnio pobūdžio, aišku, analizės. Uh, Aš atsiprašau, kad šiame etape dėje negaliu pateikti jums mm, tolesnių detalių, bet akivaizdu, kad yra labai rimtų problemų ir dėl valstybių narių brandos skirtumų, bet kas buvo, mm, tai kas paskatino tą direktyvą pasiūlyti, tai aišku, galima pasakyti, kad Tai rimti pasikeitimai valstybėms, kurios turi padaryti labai daug namų darbų ir tai vyksta, bet mes norėjome dar toliau žengti. Uh, Ir kalbant apie mm, bendarbiavimo grupės darbo programos aptarimą, aš prisimenu, ta, ta irgi buvo, ta, beje, parlamento idėja, tai parlamento pasiūlymas, kad valstybių narių bendrabiavimas būtų labiau apčiuopiamas ir galėtų būti stebimas, kad būtų tos darbo programos e, metinės e, ir aptarimai Erasmus, sakykime, kibernetinio saugumo pareigūnams, kad vyktų mainai tarp valstybių narių. Turime nedidelį, nedidelį lėšų sumą numatytą ir jau nuo kitų metų pradėsime tą darbą. Kitas dalykas yra patiktas pasiūlymas pradėti kolegų peržiūrą. Tai aišku, tas procesas vyksta, stengiantis pakilėti lygį šios ryties. Aišku, nelengva žengti tuo keliu ir išlieka vis dar labai tvirta nuomonė, kad ta, taip, aišku, kibernetinis saugumas yra nacionalinio saugumo reikalas, taigi ne viskas atvirai es lygmenių um, perdodama bendradarbiavimui. Tai taip, kitas dalykas dėl direktyvos, kas mums par, ką, ką, ką išsiaiškiname, kad tarp sektorių yra labai skirtingas brandos lygis. Jeigu klaustumėt manęs, kokio dydžio yra rizika, kokią masto rizika, labai sunku būtų palyginti, bet vėlgi ankstyvojo etapu jau buvo išsiaiškinta ta rizika ir ji galėjo pasireikšti labai dideliais nuostoliais, aišku, finansiniam sektoriu. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume skirtingas sritis, sakykime, bankai, finansinės institucijos, jos būtų brandžiausios kibernetinio saugumo srityje, gynybos priemonių srityje. Taip pat matome nemažai veiklos europinių lygmenių, sakykime, per bendrą priežos mechanizmą ECB Paskui, jeigu pasižiūri į valstybės narės, aiškiai matome, e, kad bankose kibernetinio saugumo e, darbuotojai yra labai pažengę ir, ir kitos dimensijos, aišku, yra, kur dar rizika labai didelė, tai yra ligoninės. Ir aišku, kai yra šitokie kiekiai duomenų, kuriuos valdo, e, tvarko ligoninės, tai yra tikrai labai reikšmingi kiekiai ir labai jautrus duomenys, pacientų duomenys. Ir be to, aišku, tam tikros yra būti taikomos procedūros, sakykime, kadangi vyksta mm, chirurginės operacijos, kiti, e, e, kitas darbas, tai reikia tą įvertinti ir iš esmės tai tokias rytis, kur taip matome, kad dar labai daug ką reikia nuveikti ir aišku, ligoninės jau <laughs> savai mes suprantama, kad nėra tokios turtingos kaip bankai, todėl mes turėtumėm labai atidžiai pažiūrėti į šią sritį viešo administravimo institucijos kaip tokios nepatenka į direktyvos taikymo sritį, tai nebuvo pirminio pasiūlymo dalis. Valstybės narės to nesutiko, bet matome, kad visgi kelios valstybės narės, perkeldamos į nacionalinius teisės aktus šią direktyvą, įtraukė tą sektorių. Ir manau, kad tai yra svarbu, mes remiame ir manau, kad bet kokiu atveju valstybės narės taiko nacionalinės priemonės, kad apsaugotų vyriausybės ir, ir, ir, ir mm, savivaldybių ir kitas institucijas. Toliau ekonomika, aišku, ar dirbtinis intelektas, 5G Tai yra visi tie pavyzdžiai, kur kibernetinis saugumas yra esminė sprendimo dalis ir labai svarbu įvertinti šių technologijų vaidmenį ir svarbą. Kalbant apie paskutinį klausimą, aš na, nežinau, ką mes per uh, ES direktyvą darome, tai yra kibernetinis atsparumas, tai yra gynybinės priemonės ir būdai, kaip kompanijos, viešo sektoriaus institucijos, kitos organizacijos galėtų geriau apsisaugoti nuo kibernetinių incidentų. Noriu akcentuoti, Labai dažnai žiniasklaida kalbama tik tai apie kibernetinius išpolius, tačiau ši direktyva tai um, įvairiausios grėsmės ir realiai yra labai rimtų incidentų, kurie dažnai yra sukelti visai ne kažkokių tyčinių, piktybinių veiksmų. Galime būti, sakykime, oro kontrolės incidentas labai rimtas, kuris gali atsitikti vien dėl to, kad um, programinės įrangos pataisimas buvo padarytas kažkaip neteisingai, galbūt uh, tobulinti progr tobulinanti programa buvo netinkamai suvesta. Taigi reikia kalbėti apie įvairiausias gynybinės priemonės kompanijos lygmenių, bet aišku, reikia nepamiršti ir kibernet, kovos su kibernetiniais nusikaltimais visos plačios ryties ir, ir, ir ir neteisėtas, sakykime, duomenų perėmimas e, yra baudžiamosios teisės, e, kriminalinis nusikaltimas pagal es teisės aktus ir 2011 metų dokumentą e, norėčiau priminti neseniai peržiūrėtą. Tai vėlgi sritis, kuri papildo mūsų prevencinės priemonės kibernetinių, kibernetinio saugumo srityje. Ačiū už suteiktą informaciją ir už komentarus. Tai tikrai rimtas klausimas, e, rimtas rytis, kurioje, kuriai turime negalėti pastangų. Toliau siekiant skaitmeninimo ir stiprinant e, gebėjimus kurti dirbtinį intelektą bei e, taip pat nepamirštant strateginės infrastruktūros apsaugojimo turime padėti valstybėms narėms tenkinti keliamus reikalavimus ir užtikrinti saugumą. Ačiū kolegoms, kurie kantriai e, dalyvavo posėdėje iki pat posėdžio pabaigos. Manau, kad galime baigti mūsų komiteto posėdį, o penktą valandą prasidės koordinatorių posėdis. Susitiksime rytoj rytą, kuomet vyks keitimasis nuomonėmis su energetikos komisijos nare. Mhm. Ačiū.